Matau, kad pastabų dėl protokolo nėra, tai tuomet tvirtiname protokolą. 2008 metų e, gruodžio 9 dieną ponas Vitol Tomčiak dar kartą paprašė ginti jo parlamentaro imunitetą. Ir pateikė duomenis apie teismo procesą prieš jį e, Ostrovo Vėlkopolskė apygardos teisme. Parlamentas jau du kartus pasisakė dėl šio teismo proceso. E, mes kreipėmės į Teisės reikalų komitetą, kad jis įvertintų šį e, incidentą ir e, e teisės komiteto pirmininkas e, nusprendė neatsižvelgti